Välkomna! Sveiki susirinkę. Pradėkime posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra posėdžio protokolo tvirtinimas. Ir darbo tvarkės tvirtinimas. Turiu vieną pakeitimą dėl rytojaus um, balsavimo. E, pranešimas Jean Lambert ir Jan Kremers dėl socialinės įtraukties. Socialinė įtrauktis ir socialinis saugumas ir jo koordinavimas. E, taigi Pradėsime e, nuo to punkto. Ar galėtume patvirtinti darbo atvarkę su šiuo e, pakeitimu? Tuomet e, kovo antros dienos posėdžio protokolo tvirtinimas. Jei nenorite pasakyti, tuomet tvirtiname šį protokolą. Turiu du pranešimus. Pirmasis yra tai, kad e, šis posėdis bus transliuojamas internete, taigi mus matys internete. Ir antras pranešimas e, yra Klausimas dėl delegacijos į Tartautinę darbo organizaciją. E, deja, tik anglų kalba e, šis dokumentas yra pateiktas dėl delegacijos kovo penktą dieną. Taigi pirmasis darbo tvarkės klausimas. 2010 metų biudžetas. Ir pranešimą pristatys Laslo Surjan. Prašau, ponas Surien, jūs pradėkite diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Brangus kolegos, šis trumpas e, susitikimas su jumis yra dalis visos serijos susitikimų kai aš kaip pranešėjas e, einu į, specializu... į visus komitetus, kaip ir pernai tuometinių pranešėja Juta Haug darė. Ir tai yra labai svarbu, ieškant bendro požiūrio. Ir biudžeto kontrolės, biudžeto komitetas, aišku, reikalauja, jam reikia, kad būtų e, bendradavimas su visais komitetais. Mums trūksta žinių, e, kurias turite jūs, kur reikia panaudoti tuos, panaudoti tuos pinigus ir bendradarbiavimo su jumis mums reikia. Ir iš praėjusią metų žinote, kad laikas nelaiko biudžeto pranešėjas susėda su specializuotų komitetų pranešėjas biudžeto klausimais. Tai buvo daroma sausio mėnesį šiais metais ir taip pat bus daroma balandžio mėnesį, nepaisant to, kad kai kurie kolegos natūraliai ne, nebus kitoje kadencijoje, antroje metų pusėje bus pakeisti kitų. Tačiau ta antroji metų pusė bus labai e, įtempta, todėl reikia jau kurti tuos ryšius dabar. Nauja šiemet yra tai, kad buvo dešimtųjų metų biudžeto gairės parengtos jau, kaip žinote, jos jau buvo aptartas, dėl jų buvo balsuota per pirmąją kovo plenarinę sesiją, tai yra bendras naujas bruožas. Pernai tai buvo aptariama tik tai balandžio mėnesį plenarinėje sesijoje prieš mm, preliminarų biudžeto mm, projektą paskelbent. Todėl, aišku, sunku kalbėti apie mūsų viziją dėl to preliminaraus biudžeto, pavyzdžiui, prieš dvi dienas ar net keletą savaičių po to, kai komisija taip, ne, tą projektą pateikė. Dabar mes turėjome daugiau kaip mėnesį laiko aptarti tą projektą, tai yra aišku daug protingiau, tačiau susidūrėme su nemažai sunkumų dėl tokios greitos procedūros, netgi neįprasto tokio procedūros tempo. Kodėlgi? Jūsų komitetas to tempo yra to tempo auka, nes galtinė data pakeitimams buvo vasario 16 diena, o aš gavau pirmininko laišką e, komiteto vardu kur buvo išdėstyti svarbiausi klausimai, svarbiausi jūsų komitetui klausimai dėl, dėl kitų metų biudžeto. Ir kaip minėjau, e, tai vėlavo dvi dienas, po to aš paskaičiau laišką ir buvau gana patenkintas, nes pagal mano vertinimus, galbūt ir neteisingus, kad esminis jūsų laiško signalas buvo pačiame tekste, jau įtrauktas. Kitame laiške jūsų pirmininkas buvo rašė, kad jis nusivylęs, kad mes neatspindėjome komiteto aprašymų išdėstytų laiške. Taigi, galbūt pažodžių jūsų pageidavimai ir nebuvo atspindėti, tačiau iš esmės jie buvo atspindėti. Pagal procedūrą būtų galimybė pateikti žodinį pakeitimą. Aš galėjau, kaip pranešėjas, pateikti pakeitimus žodžiu. Tačiau, ponia pirmininkė, e, jūsų prašymas nesiskyrė nuo turinio paties pranešimo. Ir aš nenoriu prieštarauti taisyklėms dėl tų gairių. Nors te, teoriškai netgi, netgi juk skaičiuojamos raidės e, pranešimuose. Taigi mano galimybės buvo ribotos ir aš tikrųjų aš nenorėjau naudoti tų pačių žodžių, kurie buvo išdėstyti jūsų laiške. Tačiau dabar noriu patikslinti, kad jūs esate visiškai teisus. Mes turime būti uh, pasirengę eiti tą kryptimi. Krizė turi socialinę dimensiją. Ir jeigu mes norime pasiūsti tinkamą signalą europiečiams, tai tas signalas yra, kad Europos Sąjunga kaip tokia ir ypač Europos parlamentas yra atsidavę tam, kad padėtų spręsti problemas. Norime Europos piliečiams užtikrinti didesnį saugumą, nes dabar jie yra nesaugioje situacijoje, jie nežino, kas atsitiks su jų pinigais, su jų darbo vietomis. Tad jeigu mums kažką galima, mes galime kažką padaryti su savo ribotais ištekliais e, šią prasme, tai mes turėtume tai padaryti. O tie resursai, tie ištekliai nėra tokie riboti. Taigi, jeigu mes galvotume apie papildomus pinigus, papildomas lėšas, lėšas, na ir jūs žinoma, žinote, koks yra Europos ekonomikos gavinimo planas, kuris po sustarimo taryboje yra š, e, patvirtintas, taigi dabar būtų šiek tiek jokinga piliečiams e, sakyti, kad turime planą vertą 5 milijardų, kad būtų galima e, iš karto išspręsti nedelsiant problemas, o tai reiškia, tai reiškia, kad po, po kelių metų mes po žemę laidosime anglės dioksidą. Taigi, taryba nepasirengusi skirti daugiau pinigų, o jūsų pranešėjas stengiasi e, numatyti tikslesnius, konkretesnius teks, tikslus, mes analizuojame, kaip praeitie buvo išleidžiamos lėšos pagal atskiras eilitas, koks buvo programų įgyvendinimas. Ir tos eilutės, kurios e, įdėgiamas gerai, gali tikėtis šiek tiek daugiau lėšų, o tos eilutės, kurios gyvenimas nepakankamai, ne tik per vienerius metus, bet per keliarius tuo met e, turėtų būti tam tikros pasakmės. Ir šią prasme jūsų pranešėjas tikisi specializuotų komitetų e, pagalbos. Pagal pastarųjų metų vertinimus eilutės susijusios su jūsų e, komitetu yra įgyvendinamos gerai. Taigi situacija čia yra geresnė bet kai kai kurios eilutės įgyvendinimos nepakankamai, biudžeto komitetas negali išanalizuoti, kodėl taip įvyksta. Bet jūs galbūt galite turėti žinių, kodėl taip įvyksta. Ir galbūt yra rimtų priežasčių, kodėl taip vyksta. Jeigu priežastis nėra pateisinamos, tai tas eilutės galima sumažinti. Tačiau mechaniškai to mes nedarome. Na ir pagaliau, ponia pirmininkė, nenoriu mm, išnaudoti per daug jūsų laiko. Norėčiau tik paminėti, kad e, pastaruoju metu mes parengėme antrą darbinį dokumentą, kuris šiandien bus aptartas biudžeto komitete. Tame darbinėme dokumente pateikėme priedą, kuriame bandome konkrečiai nurodyti, kurios eilutės priklauso programai, kuri turi suteikti daugiau saugumo piliečiams. Jūsų pranešėjų biudžeto klausimais pasiūsiu tą darbinį dokumentą. Ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, ar reikėtų dar ir kitas eilutės įtraukti Ir norėčiau tokį eilučių sąrašą panaudoti tam, kad būtų rudenį galima keisti biudžetą. Taigi aš pasirengęs išklausyti jūsų klausimų ir patarimų. Ačiū. Gal nežinote, kad koordinatorių susirinkime vasario 10 dieną nutarėme, kad aš parašysiu laišką kaip atsakingas už biudžetą pranešėjas. Ir šiuo metu yra tokia situacija susijusi su ekonominė ir finansinė e, krize, kuris skaudžiai atsiliepia užimtumui. Aš iškėliau socialinį fondą, globalizacijos padarinių e, fondą ir kovą su augančiu skurdu bei e, socialinę atskirtį. Tai tokie nutarimai buvo priimti vasario mėnesio koordinatorių posėdyje e, ir iškelti šie dalykai kaip prioritetiniai. Čia tokią informaciją apie koordinatorių sprendimus. Tuomet žodis ponui Ri, o paskui ponė Jens. Köszönöm a szót, elnök úr. Bár egy... Ačiū pirmininkė. Šie metai yra ypatingi Europos parlamento rinkimų metai ir tai e, komplikuoja įprastinę darbo tvarkę ir darbų grafiką. Tačiau norėčiau pasakyti keletą žodžių, kaip turėtume e, sutvarkyti savo darbo grafiką. Turėtume pripažinti faktą, kad turėsime dirbti sparčiai ir turėsime atsižvelgti į tai, kad dėl rinkimų laikotarpio, po kurio kai kurie mus paliks, o kai kurie pasiliks, e, taigi pasikeis ir šio komiteto sudėtis. Tačiau e, manau, kad dirbančiųjų su biudžetu, tai yra puikiai iniciatyva. Turime atsižvelgti į prioritetus, kuriuos aš surašiau ir popieriuje. Manau, kad šešėliniai pranešėjai turėtų susitikti ir siūlau, kad tai vyktų pirmąją gegužės savaitę Strasbūrę kad galėtume nutarti dėl įvairių prioritetų. Manau, kad mūsų požiūriai šiuo klausimu yra suderinti. Ir jeigu tai bus padaryta, tai jau gegužės mėnesį plenarinės sesijos pabaigoje galėsime pateikti dokumentą vertimui ir rūpjūčio 16-17 dienomis galėsime įtraukti pakeitimus. Taigi pranešėjams siūlau susitikti gegužės pradžioje ir intensyviai padirbėti bei suderinti įvairius pasiūlymus e, dokumente, kurie galėtų, e, ir kuris galėtų būti išverstas. Galbūt būtų paklausti keletą klausimų pono Surieno, tačiau manau jis atsakė į daugelį jų ir ir aš oficialiai nesugavęs pasiūlymų, tačiau priedą esu matęs ir pastebėjau keletą punktų, dėl kurių bus tam tikrų nesutarimų, tačiau norėčiau pasakyti e, pranešėjų, kad mes esame pasirengę su juo glaudžiai bendradarbiauti. Penki prioritetai, kuriuos pasiūlėme ir kuriuos pirmininkas persiuntė ponui Surjanui mes turėtume reaguoti į esamą ekonominę situaciją, ekonominę krizę ir tai reiškia, e, kad turėsime kovoti su nedarbo, didėjančio nedarbo pasiekmėmis ir turime daryti viską, e, kad sustabdytume šį pagreitį įgyjantį e, procesą ir sukurtume naujų darbo vietų. Tam ir yra skirtas fondas e, kovai su globalizacijos padariniais 500 milijardų 500 tūkstančių e, e, eurų turi būti padidinta iki 1 milijardo eurų. Ir tai yra būtina priemonė. Ta pati galima pasakyti ir apie Europos socialinį fondą. Turime šį, šio fondo lėšas leisti efektyviau, kad sukurtume naujų darbo vietų. Ir kad galėtume efektyviau kovoti su socialinės e, srities trūkumais. Yra mes apie tai vėliau kalbėsime. Na, o kas dėl mokymų ir tam skirtų lėšų, paukštaujame, kad tam reikės papildomų lėšų, nes tai bus pagrindinės sritis, kurioms reiks skirti daugiausia dėmesio po krizinių laikotarpių. Turėsime rasti naujų būdų kaip susitelkti į ateities ekonomiką. Ir dar keletas momentų, kurių nematyti gairėse, direktyvose, tai yra klausimas susijęs su tuo, kasgi pralaimės šiuose procesuose. Planuojant 2010 metų biudžetą turėtume skirti lėšų kovai su socialinė atskirtimi tai neišvengiama, kadangi turime parodyti, pademonstruoti solidarumą e, su žmonėmis, kurie jaučia ypatingą trūkumą šiais laikais. Taigi faktas, kad pirmininkas e, persiuntė tuos prioritetus, nepakeitęs, e, demonstruoja, kad komitetas komitetas yra e, pasiekęs šiuo klausimu konsensusu. Galbūt politinių grupių nuomonė šiek tiek skiriasi, tačiau turime susėsti ir dėl to sutarti. Ir jei pranešėjas iš biudžeto komiteto parodys atvirumą, turėtume pasinaudoti šią galimybę. Ačiū gerbiamas pirmininkė, manau, kol kas pakaks Kadangi darbo dokumentas ką tik baigtas, jį turėsime panagrinėti ir susitelkti į prioritetus. Ačiū. Prašau, ponė Jens. Ähm, Ačiū. Tai e, mes jau pabrėžėme e, užimtumo reikalų komitete e, ir tai buvo pabrėžta laiške, kad mūsų komiteto nuomonė buvo vieninga ir sakėme, kad būtų keista, jeigu mes nebūtume pasirengę atsakyti į tuos ES poreikius, kurie pastaruoju metu iškilo. Ir turime padaryti viską, ką galime, naudodamisi prieinamais resursais, kad visais įmanomais būdais suvaldytume šią krizę, kad nei vienas žmogus nebūtų išmestas į netarbą ir kad artėjant ekonominiui pakilimui būtume stipresni, stipresni ir galėtume pasinaudoti mokymo, e, mokymais, kurie buvo pravesti anksčiau. E, taigi tai buvo nauding, turi būti naudinga ne tik trumpalaikėje, bet ir ilgalaikėje e, perspektyvoje. Ir į tai būtina atsižvelgti šiame biudžeto projekte. Taigi toks mūsų uh, E, būtų pasiūlymas. Prašau, e, pranešėjų žodis vėl. Thank you, Mr. Chairman. I don't want... Ačiū. bendradarbiavimą toliau tęsime. Tik tai leiskite nušviesti dėl vieno dalyko. Tai yra tiesa, kad globalizacijos fondas buvo labai prastai panaudojamas. Ir tai priklauso dėl daugelio priežasčių, nes jis e, buvo sukurtas visiškai kitoje ekonominėje situacijoje nei yra dabar. O kitas darbo tvarkės klausimas yra būtent susijęs su Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Ir manau, kad vargu ar čia galima būtų panaudoti kaip argumentą prieš intensyvesnį biudžeto panaudojimą ir greičiau čia galėtume aptarti vertinti padėtį remiantis dabartinę situaciją. Taigi, ačiū Jums už pristatymą e, biudžeto projekto ir dabar e, diskusiją baigsime dėl kitų metų biudžeto. Tuomet, kaip jau minėjome, pereisime prie kito klausimo, tai yra iš dalies keičiamo Europos bendrijos reglamento, pagal kurį įsteigiamas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Prašau, ponia Stauner. Labai ačiū pirmininkė, kolegos. Po diskusijų praėjusią savaitę Strasbūrė su šešėliniu pranešėju pateikiau pasiūlymą, matote mano pateiktame balsavimo sąraše, kad atsėmiau daugumą savo pakeitimų, tai yra daugiau kaip 20. Ir pakalbėsiu apie 3-4 svarbiausius dalykus, kad būtų galima susitarti dėl visko kaip galima greičiau. Matau, kad diskusijoje buvo pasiektas bendras sutarimas, kad kadangi mes norime panaudoti šį fondą kaip galima veiksmingiau, mums reikia padaryti pakeitimų. Nenorime ištemti šio reikalo per daug ilgai, norime, kad tai būtų padaryta kaip galima greičiau. Taigi, tiesiog nekvestionuoti komisijos pasiūlymo tikrai negalima. Ir e, noriu sutelkti dėmesį į tris svarbiausias sritis, tikiuosi, kad tam pritarsite. Visų pirma, norime, kad būtų numatyta 20 procentų, kaip ir socialinių reikalų fondo atveju, numatytos e, nekeičiamos sumos. Noriu priminti ponios Jensen pranešimą. Tokia pati sistema, mano galva, turėtų būti naudojama taip pat ir globalizacijos fonde. Tuomet visas procesas būtų daug paprastesnis. tikiuosi, kad gal, pritarsite tam. Aš tam pritariau ir galvoju, kad ir kiti pritars. Tai 47 pakeitimas, kuris loma panaši sistema kaip ir ESF. Dažnai aptarinėjame abiejų fondų panašumus. Globalizacijos fondas yra sudarytas iš ES fondo likučių, ar tai gerai būtų, ar blogai. Tačiau abu fondai yra artimai susiję. Taigi, kalbant apie bendrą finansavimą, reikėtų e, kaip gairias naudoti ESF. Taigi, aš būčiau už tai, kad būtų pritarta 75 procentų bendro finansavimo iš komisijos pusės skaičiui, kaip siūlo komisija, reikėtų, kad turbūt visi tam pritartų ir viskas tada būtų daug paprasčiau. Ir tada tai reikštų, kad valstybėms narėms nereikia valdyti daug skirtingų uh, sistemų, kad socialinės srityje būtų panašus fondai. Uh, panašus valdymas. Aš pritariu 43-ajam pakeitimui, kurį pateikė kolegija Šrioter e, dėl poveikio vertinimo. Manau, kad tai yra labai svarbu. Reikia, kad komisija pateiktų poveikio vertinimą. Na, po to 51 pakeitimas, Kočilovo pakeitimas, e, liberalų frakcijos pateiktas pakeitimas, aš jam pritariu. kad e, lėšas reikėtų suteikti papildomai prie nacionalinių e, lėšų, kad darbuotojams būtų suteiktos papildomas lėšos, papildomas sumos. 45 ir 35 pakeitimai, kurios pateikė kolegė Šrioter, kol, kur nenaudojamos lėšos techniniai paramai, nes norime, kad lėšos atitektų būtent darbuotojams. Taigi nenorime, kad čia būtų finansuojama komisijos veikla. Manau, kad pakalbėjau apie viską kalbėjau apie 3-4 svarbiausius dalykus ir tikiuosi, kad visi komiteto nariai tam pritars. Ačiū. Ačiū ir eilė norinčių pasisakyti. Ponas iš pradžių Naranjo Askobar. Presidente, <clears throat> muy brevemente, yo en primer lugar. Labai ačiū, pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Ačiū, ponia Štauner. Nes pastarojo meto diskusijose jūs buvote pasirengusi atsimti kai kurios e, pakeitimus, parodama didelį lankstumą ir politinį išvalgumą. Tai labai gerai. Norėčiau patikslinti kai kurios esminius dalykus. situacija yra išskirtinė, todėl komisija ir siūlo pakeisti šią priemonę, taip pat išskirtiniu būdu. Teisėje egzistuoja principas, kad skirtingų situacijų negalima traktuoti vienodai. Taigi ši situacija yra labai ypatinga ir šios priemonės reformavimas e, turi ekonominės ir politinės reikšmės. Aš pritarčiau visam komisijos tekstui. Ir manau, politinė reakcija, kurią turime pateikti šiuo metu, e, tai būtų šio klausimo sprendimas, kad mes galėtume šią priemonę naudoti to jau pat. Taigi mums reikia patvirtinti e, šį klausimą pirmojų svarstymų. Kodėl taip sakau? Todėl, kad akivaizdu, turime šiam prašymui uždegti, uždegti žalę šviesą, tai e, juk krizės didžiausias atspindys yra nedarbas ir dauguma kolegų Europos parlamente ir piliečiai taip pat tiki, kad turime rasti politinį šios krizės sprendimą. Gali būti e, skirtingos reikšmės pakeitimų čia pateikta. Nemanau, kad dabar laikas įsivelti į detalės. Turime aiškiai e, sureaguoti to jau pat. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad mes turime patvirtinti komisijos tekstą, kaip jis yra pateiktas. Ir aš prieštaraučiau tiems, kurie nori, nori daugiau laisvės, daugiau manevro laisvės. Na, fondo panaudojimo galimybių didinimas yra svarbiausia, kaip ir siūlo komisija. Gali būti, aišku, tarp partinių kompromisų, pakeičiant e, kai kurios e, santykinai mažiau svarbius dalykus. Ir man atrodo, kad šiomis aplinkybėmis sutarimas yra svarbiausia, nes e, mūsų piliečiai reikalauja formų. Taigi, pana pirmininkė, iš tiesų būtų labai sunku siūsti signalą piliečiams, kad mes negalime šių lėšų padaryti prieinamomis greitai. Europos socialinių reikalų socialinis fondas neišnaudotas pastaraisiais metais ir jeigu šio klausimo neišspręsime, tai taip pat e, darysime kliūtis šių lėšų panaudojimui. Taigi, ponia pirmininkė, pasistengime patvirtinti e, šį dokumentą sutarimo pagrindu, kaip galima greičiau. Ačiū, ponas Jūs. Tada ponia Juknevičinė. Prašau, ponas Jūs. vartotojų, kai vertimas lietuviškai vyksta, jisai labai triukšmingas kažkas ten yra su vertimu, gal galėtų atkreipti dėmesį. Labai ačiū poniai pranešėjai už jos, sakyčiau, gana lankstų požiūrį į dabartinę situaciją. Pradžioje atrodė, kad bus sunku su, surasti kompromisą, bet dabar aš matau vis labiau ir labiau ir daugiau ir daugiau kolegų, kurie pritarė iš tikrųjų E, konsensusui ir pirmiausia tai pritarti e, Europos e, komisijos pateiktam pasiūlymui. Aš manau, kad iš tikrųjų mes turime atkreipti dėmesį į tą pagrindinį dalyką, kurį jau ne vienas kalbėtojas čia paminėjo, kad šio fondo svarba dabartiniai situacijoje yra na, tiesiog ypatinga ir jeigu mes nesureaguosime, aš manau, kad iš tikrųjų bus labai sunku pasiaiškinti savo rinkėjams arba žmonėms, kurie dabar laukia paramos ne tik iš savo vyriausybių, bet ir iš Europos parlamento, iš Europos komisijos. Todėl aš noriu padėkoti iš tikrųjų Europos komisijoje už tokį operatyvų e, darbą. E, labai noriu padėkoti ponui Stub Jorgensenui, su kuriuo buvau susitikusi ir kuris minėjo, kad iš tikrųjų ir taryboje e, vyksta gana sėkmingas dėrybos ir e, dauguma šalių narių supranta šio, e, šio fondo svarbą ir kad būtina kuo greičiau jį priimti. Todėl sakyčiau, kad skuba ir greitumas, kiek mes sugebėsime sureaguoti dabartinėje situacijoje ir yra pats svarbiausias dalykas. Aš manau, kad kiti nesutarimai, jie nėra visiškai esminiai ir dėl to gaišti laiką, aš manau, kad mums tikrai nereiktų. Atsiprašau, e, ponė Štauner, kad negalėjau dalyvauti Strasbūrė susitikime šešėlinių pranešėjų, tačiau elektroniniu paštu supratau, kad e, mano politinė grupė iš tikrųjų palaikys Europos komisijos tekstą ir nematyčiau, kad būtų čia kokių tai nesutarimų netgi tarp liberalų demokratų. Todėl aš siūlyčiau ir kitiems, e, kitoms politinėms grupėms pasižiūrėti labai lankščiai į globalizacijos fondą ir ypatingą jo svarbą dabar. Galbūt norėčiau sureaguoti į ankstesnio pranešėjo dėl e, biudžeto e, komentarus, kad globalizacijos fondas nėra efektyviai arba pilnai panaudojamas. Aš sakyčiau, kad mums visai kol kas nesvarbu pirmais, antrais metais, kiek lėšų yra panaudota, bet svarbu yra tai, kaip jos yra panaudotos. Ir dirbant darbo komisijoje, kur mes svarstome paraiškas iš šalių narių, kur yra konkretus pavyzdžiai, matosi, kad tas fondas yra tikrai solidarumas su žmogumi, kuris yra išmestas iš darbo rinkos. Ir tai yra svarbiausia tai yra kaip efektyviai mes panaudojame šį fondą o kad tas fondas yra dar nepilnai panaudojamas arba lėtai panaudojamas tai yra natūralu nes yra tik pradžia jo panaudojimo procedūros yra e, gana sudėtingos šalims narims įsisavinti ir aš manau kad šito išvengsime. dar daugiau labai dėkoju komisijai už jų iniciatyvą parodytą ne pačiam dokumente bet ką ponas stubb jorgensenas paminėjo kad procedūros eis paraleliai tarp departamentų, tarp skyrių ir bus pagreitintas, sutrumpintas laikas. Todėl aš raginčiau ir mūsų komiteto narius, ir mūsų darbo grupės, kurie analizuoja paraiškas narius, kad mes irgi negaištumėm ir kiek supratau iš praeito susitikimo mes atidedam savo sprendimą perkeliam į komitetą e, darbo grupės sprendimą aš manyčiau kad šitaip negalima mes turime labai greitai sureaguoti ir labai greitai padėti žmonėms ačiū pirmininke Ačiū labai. Ponas Bušil Matijus, tada Ferreira. Prašau, Filip. Thank you, Chairman. Ačiū. Mes tai norėtume padaryti bendro sutarimo e, procedūra. Ir tai neturi reikšti, kad mes neturėtume remti kai kurių pakeitimų, e, kad būtų e, pasiektas bendras susitarimas. Tai turėtume iškristalizuoti į keletą pakeitimų. Mm, Kočiulovo e, pakeitimus galbūt reikėtų paremti iš Alde grupio, grupės. Mes neturime bandyti sukurti sunkumų, mes bandome užtikrinti, kad pirmojo e, svarstymo susitarimas neaplenktų parlamento, nes mes neišreiškime savo nuomonės iš vis. Ir mes turime iškelti tos klausimus, dėl kurių norėtume pakalbėti. Mums svarbu nepaspartinti pirmojo svarstymo susitarimo, neišreiškus savo nuomonės. Leiskite mums išreikšti savo nuomonės tiesiog. Ačiū. Ačiū. Prašau Hase Ferreira ir ponia Šroter. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, draugai, aš tik tai norėčiau pasveikinti pranešėją, e, mūsų kolegė Gabriel Štauner dėl 75 procentų pritarimo. Ačiū Jums labai. Ačiū. Pone Šrioter, tada e, Helman. Ačiū. Gal tik tai čia norėčiau pasakyti, e, kad mes dėl to jau praeitą savaitę susitarėme, kad šešėliniai pranešėjai norėjo matyti fondų efektyvesnį panaudojimą. Ir, ir mūsų grupė tikrai tai parems, ponia Štauner. Na, o dėl 75 procentų e, plenarinėme posėdyje galime tikėtis e, šio klausimo pritarimo. Aš nereikalausiu e, šio pakeitimo ir konstatuojamų dalių. ir mes paremsime jūs visais kitais klausimais, kuriuos jūs paminėjote. Ir esame dėkingi, kad jūs atsiemėte kai kuriuos e, klausimus, kai kuriuos pakeitimus ir turime susitelkti į pagrindinius e, klausimus, kurie padėtų geriau išnaudoti fondą. Ačiū pirmininkė, turiu pasakyti, kad klausausi diskusijos e, su vis didėjančiu nerealybės jausmu. Girdėjau, kai kolegos sakė, kad piliečiai visoje Europoje laukia mūsų paramos. Girdėjau, kai buvo sakoma, kad piliečiai nesupras, jeigu mes nereaguosime į jų poreikius. Aš atstovauju 4 milijonų žmonių, ne vienas iš jų e, man neminėjo, kad laukia mūsų paramos, niekas nesakė, kad jie nesupras, jeigu mes nereaguosime. Fondas, apie kurį kalbame, globalizacijos fondas, yra, e, sudaro nemažą sumą pinigų, tačiau palyginti su ekonominės krizės mastu. Tai yra tiesiog kišenpinigiai palyginti su tais veiksmais, kurių įmasi valstybės narės, e, lėšas, kurias išleidžia socialiniai veiklai, nedarbui, mokymui. E, dar plus daugelis valstybių narių nori taikyti fiskalinį stimulą. Taigi, sumos, apie kurias kalbame, yra menkos. Ir man labai keista, kaip mes e, save, savo vertę labai e, vertiname. Mes apsimetame, kad 450 milijonai piliečių laukia nesulaukdami, ką mes galime padaryti su tai, tomis e, menkomis lėšomis. Taigi turėtume įsivaizduoti mastą ir turime suprasti, kad visi šitie dalykai visumoje yra labai marginalūs. E, švedų kalboje yra išsireiškimas, e, kuris e, sako daug mažų upelių sudaro vieną didelę upę. Taigi globalizacijos fondas neišsprendžia visų bedarbių mokymo poreikio. Tačiau kiekvienas indėlis yra svarbus, kiek jis yra susijęs su tais žmonėmis, kuriems tas, ta pagalba yra ypatingai svarba. Visa tai yra ne vietoj nacionalinių e, paramos priemonių, bet kartu su nacionalinėmis priemonėmis. Norėčiau Rogerui Helmeriui pasakyti, kad nors problemų ir neišspręs šios lėšos, bet kodėl mes turime jų nepanaudoti. Tai ir bandome mes panaudoti, norime pakeisti taisyklės, kad žmonės, kurie neteko darbo visoje Europos Sąjungoje, susilauktų kažkiek paramos papildomai apmokymuose, kad būtų galima pakeisti šias taisyklės, kad būtų galima apmokyti žmonės, kurie dėl e, nuosmukio prarado darbus. Taigi pavardo, pagalvojus, kad e, apie tai reikia greitai patvirtinti šį dokumentą, kad pinigus būtų galima panaudoti žmonėms, kurie nukentėjo, nes neteko darbo. Ačiū. Tuomet daugiau nėra norinčių pasisakyti. E, jei komisija nenori pasisakyti, tuomet žodį poniai e, Staunai ir apibendrinkite diskusiją. Ja, dank. Bedanke mich herzlich für... Labai ačiū. Noriu padėkoti visiems pasisakiusiems. Aš pati esu labai laiminga kad e, reikalas, kuris atrodė labai sudėtingas, galų gale gali būti sėkmingai išspręstas. Norime kuo greičiau dokumentą patvirtinti per pagal pagreitintą procedūrą, todėl atsiemėme kai kuriuos pakeitimus ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad pritarsite tiems trims ar keturiems dalykams, nes akivaizdu, kad viso šio reikalo tikslas yra, ko galima greičiau panaudoti šį fondą. Nenorime kurti naujų problemų komisijai. Taigi tokie buvo mano pagrindiniai ketinimai. Manau, kad einame teisingų kelių ir toliau kontaktuosime su taryba ir komisija šiuo klausimu. Ir negalima, aišku, spėlioti, kokia bus galutinė tarybos pozicija, tačiau manau, kad e, dabartinė pozicija yra gera, mes norime apsaugoti darbuotojų e, interesus ir ši užduotis mums kaip komitetui ir priklauso. Diskusija baigta, balsuosime rytoj. Tuomet kitas darbo tvarkės klausimas geresnė nešių neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata. Atsakingas komitetas yra moterų e, reikalų komitetas. Iš mūsų komiteto ponia Hamila Madeira. Prašau. Obrigada, Sr. Presidente. Acabei de ter uma informação. Pensava que era cooperação reforçada, mas naturalmente, obrigada. Okay. Taigi, e, su šio pranešimu buvo ir geresnių, ir blogesnių situacijų. Na, mes prie surprizų pripratę. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegams, kurie prisidėjo prie diskusijos ir pranešimo rengimo. Buvo labai įdomu svarstyti e, diskusijas, diskusiją, diskutyti e, pranešimus, buvo labai įdomu diskutuoti. Atrodo, kad mes, e, mūsų nuomonė suartėja, mes einame teisingų kelių ir esminė komiteto nuomonė susilaukia pritarimo iš visų narių. Tai yra labai jautrus klausimas visai Europos Sąjungai. Kaip ten bebūtų, mes pasistengėme ieškoti kompromisų, nors e, tai padaryti ne visada ir lengva. Nes komisijos tekstas yra gana e, paprastas, e, O mūsų pasiūlymai gali būti platesni, sudėtingesni, tačiau iš esmės viskas yra gana pozityvu. Na, turiu pasakyti, kad yra pakeitimų, kurie yra visiškai pro šalį e, šaunantis. Jie kalba ne apie tai, kam dauguma pritartų. Ponios Štauner ir ponio, ponios Tomas Man pakeitimai pono mano pakeitimus būtų sunku pridarinti prie bendros pranešimo dvasios. Jie netitinka komisijos siekių irgi. Dėl 40 pakeitimo tam, kad būtų pasiektas konsensusas. ir e, suderinti tai su komisijos linija. Norėčiau paprašyti ponę Štauner šiek tiek patikslinti e, tai, ką ji, ko jis siekia, nors tie tikslai, kurie čia išdėstyti, yra e, verti jų siekti, tačiau gal galėtumėte šiek tiek daugiau paaiškinti. Tai yra ponia Štauner 40 pakeitimas. Gal galėtumėte jį paaiškinti, tai mums būtų naudinga, kad galėtume rytoj balsuodami tinkamai nubalsuoti. Toliau aš, taigi aš žiūriu į versiją portugalų kalba, taip pat na, prancūzų ir anglų kalbas, tačiau mano 43 pakeitimas yra suklaida. klaida neįgalių motinų čia parašyta. Atrodo, kad čia susiję tik tai su portugališka versija, tačiau reikėtų patikrinti dar. Nemanau, kad skirtumų kitose kalbose bus daug. Man atrodo, kad prancūziška ir angliška versija yra teisingos. Tačiau gali būti, kad man teks pateikti žodinį pakeitimą, siekiant pataisyti tekstą portugalų kalbą. Taigi, norėčiau dabar paprašyti ponę Štaner patikslinti 40 pakeitimą, nes aš tikrųjų nesuprantu. Ačiū, ponė Madeira. Tai nuomonė. Prašau, ponė Štauner, žodis jums. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, Pone Madeira, kolegos. E, mes aptarėme. Aš ir pranešėjas nuomonės referentas, e, kad 12 pakeitimas ir mano 53 pakeitimas galėtų būti su, sujungtas į kompromisą, todėl buvo padarytas papildomas kompromisinis pakeitimas dėl motinystės atostogų išdėstymo E, kad jas galima būti, būtų paimti savaitę iki gimdymo. Ir 47 pakeitimas. Manau, kad dėl to mes sutarėme, nes e, e, tikime, kad jeigu viskas bus e, taip įgyvendinta, kaip komisija siūlo, tai e, motinystės atostogos galėtų prasidėti savaitę iki gimdymo, tačiau e, kai kurios e, specialybėse ar darbuose e, viršininkai galėtų versti moteris imti atostogas tik po gimdymo. O čia kalbama apie galimybę išeiti atostogų savaitę iki gimdymo. aš pasiūliau kompromisinį tekstą. Tačiau nesulaukiau atsakymo iš nuomonės referento. Na, o kas dėl 48 pakeitimo, tai manau, apsauga nuo atleidimo turi galioti ne tik motinėsės atostogų metu. Aš pati naudojausi Vokietijoje motinystės, motinystės atostogomis. Ir moteris gali susidurti su problemomis e, organizuojant vaiko priežiūrą. Aš nemanau, kad čia gali būti kokių tai piktų kėslų iš darbdavių pusės. Tačiau tai galėtų būti galimybė darbdaviui atleisti e, kūdikio susilaukusią moterį. Aš labai apgailės tauju, tačiau norėčiau pasakyti aiškiai. Aš pritariau pono mano pakeitimams, nors iš tikrųjų taip nebuvo, tai čia tiesiog dėl 55 pakeitimo e, turbūt sekretariate įvyko klaida. Taigi aš nepritariu pono mano nuomoniai. Leiskite tai aiškiai pareikšti. Remiu daugelį pakeitimų, tačiau pono mano pakeitimų neremiu. Ačiū. Tack så mycket. Abushir Matthews. pasiūlytas B kompromisas, kuris sako, kad valstybių e, narių pasiūlytos išmokos neturėtų e, prisidėti prie pensijų teisų. Turiu klausimų. Madau, įdomu, ką šis kompromisas veikia šioje, šiame pranešime, kuris, jeigu neklystų, yra apie tai, kad būtų pagerinta, e, pagerintas nešiųjų moterų, nešiųjų darbuotojų ir nesnei susilaukusių arba maitinčių krūtimi teisės darbe. Pensijų teisės, pensijų teisės nieko neturi bendros su sauga darbe. Galbūt tai yra svarbu, galbūt tai gali nuraminti žmonės, tačiau ši tema tai nėra pranešimo tema. Ir norėčiau, kad tai čia nebūtų minima, nes e, tokie dalykai šiame pranešime neturi vietos. Tačiau, jeigu pranešėja mano, kad dėl kokių nors priežasčių, kad e, tai turėtų būti čia paminėta, Tada, tada aš norėčiau pasakyti, kad reikia formuluotę pakeisti pateikus žodinį pakeitimą, nes jeigu neklystu, mes kaip parlamentas negalime diktuoti, ką valstybės narės turi daryti ar nedaryti na, dėl pensijų teisė, teisų. Mes negalime pasakyti, kad valstybės narės užtikrina tą ar kitą, nes tai yra valstybės narės kompetencija e, būtent pensijos. Taigi sakau, jeigu pranešė iš tikrųjų nori kažką čia palikti, tada siūlyčiau e, jai pasvarstyti ir kitiems e, nežodinį pakeitimą, kur būtų sakoma, kad manoma, kad valstybės narės turėtų užtikrinti, hm, kad motinystės atostogos ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, tai būtų tada techniškai bent teisinga, nors mintis būtų išsakyta. Ačiū. dabar nuomonės referentė gali sureaguoti į šias mintis ir klausimus. Ačiū pirmininkė. Dėl to, ką pasakė ponia Štauner, ypač 48 pakeitimas, na, jūs man paaiškinote šį klausimą ir man tai yra visiškai primtina, galiu pritarti šiam pakeitimui. Dėl 40 pakeitimo Manau, kad reikės grįžti prie, prie reikės iš naujo balsuoti prie šio, dėl šio pakeitimo, nes čia klausimas, ar mes apibrėžiame minimumą ar maksimumą, maksimalų ar minimalų lygį. Kalbant apskritai, atrodo, kad mes laikomės tos pačios nuomonės. Taigi, manau, kad reikėtų susitelkti ne į detalės, tačiau manau, kad kompromisas bus įmanomas. Kalbant apie teisę į pensiją, na, teisė į pensiją čia nėra pats svarbiausias dalykas, tačiau saugumas, darbo sauga visą laiką yra tampriai susijusi su stabilumu, socialinė apsauga ir taip toliau. Mes nenorime kištis į skirtingas sistemas egzistuojančias valstybėse narėse, bet norime pabrėžti minimalų lygį, kad egzistuojančios sistemos, kad joms negalėtų niekas pakenkti. Mes žinome, kad kas gali atsitikti, jeigu bus pažeistos tos sveikatos ir saugumo darbe taisyklės tai nėra kažkoks nesvarbus klausimas. Kaip tik priešingai žmonės turi su pasitikėjimu žvelgti į ateitį. Mes taip pat turime tam tikrus rodiklius, kurie rodo, kad skurdžiausi visuomenės sluoksniai paprastai mm, būna pagyvenusios moteris. Aš nemanau, kad, bet, kad, kad nor, kuri nors valstybė narė turėtų galėtų im, nenorėtų imtis priemonių, kurios e, neiš, išspręstų šią problemą, problemą ateityje. Aišku, mes turime numatyti tam tikrą prisitaikymo laikotarpį valstybėse narėse, tai galbūt norėtumėte pažiūrėti į šį pakeitimą greičiau kaip į rekomendaciją, patikti jį kaip rekomendaciją dėl minimalaus lygio. Tai nėra tik tai lingvistinis klausimas. Galbūt galėsime sugalvoti geresnę formuluotę kokią nors, nežinau. Pone Šoder, dabar jūs paprašėte žodžio, aš baigiau jau šias diskusijas, jums suteiksiu žodį, kad galėtumėte, kad galėtumėte pasisakyti prieš džemilai suteikdamas žodį, kad užbaigtume šias diskusijas. Ačiū pirmininkė. Nenoriu užtesinėti šių diskusijų, tačiau turiu klausimą. Man visiškai nėra aišku, kodėl jūs atmetėte 21 pakeitimą. Paaiškinkite man, prašau. Wow. colega Buxilos acha que a questão de direitos de pensão não, não cabe aqui, eh, e se eu... Ponas Buxil Matthew nemano, kad priklausytų čia priimti šį pakeitimą, tačiau man atrodo, kad visiškai suprantamas jis yra. Bet jį vis dėlto gana sudėtinga įterpti į šį dokumentą. Aš ne pagalvojau, ar kur nors jį galima būtų pritaikyti, bet kadangi jau egzistuoja 58 pakeitimas, už kuriam aš irgi pritariu, praktiškai galima būtų jį panaudoti kaip ir 21 pakeitimą. Asociacijos, organizacijos ir subjektai, kurie stebi nacionalinius teisės aktus, turėtų uh, vykdyti mm, daugiau ar mažiau tas pačias užduotis, kaip numatytos 21 pakeitime. Man atrodo, 58 pakeitimas yra aiškesnis ir jis mums leistų užtikrinti e, tam tikrų mm, socialinių grupių, būtent moterų saugumą. Ačiū. Taigi, baigiame tokiu būdu šią diskusiją. Rytoj balsuosime. Tuomet pereisime prie aktyvios įtraukties. Prašau, Jean Lambert. Uh, um, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti padėkodama e, nariams, kurie pateikė pakeitimus šiam pranešimui ir e, dėl tų pačių pakeitimų turinio ir dėl už bendradarbiavimą, kurį mes e, turėjome dėl balsavimo sąrašo. Mums pavyko e, rasti kompromisų, pavyzdžiui, kompromisą A, kuris susijęs su socialinės pagalbos klausimu, socialinės paramos klausimu. E, kompromisas B dėl socialinių paslaugų ir kompromisas D dėl prieinamumo prie mokymo, o taip pat kompromisas E dėl e, aktyvios įtraukties veiksmų plano ir vietinių valdžios organų įtraukimą į šią, šį procesą. Kompromise C, kuris susijęs su ant paversti diskriminaciniais įstatymais. Kompromisas e, C iš dalies susijęs su egzistuojančių įstatymų įgyvendinimu ir yra skirtumas turint galvoje išplėtimą. Ir šių teisės aktų išplėtimą. Taigi, linija, kurios laikausi tam tikruose kompromisuose, yra sudarinta su kai kuriais pakeitimais, žodiniais pakeitimais. Ir aš stengiausi atsižvelgti į pakeitimus, kad nebūtų žodinių pakeitimų. Ir stengiausi išvengti visų pakeitimų, kurie galėtų būti prieštaringie balsuojant. Taigi, dėl teisės aktų išplėtimo, tai yra 79 pakeitimas, kuris pasisako už tokį teisės aktų išplėtimą. E, ir aš bevelčiau pasisakyti už šį pakeitimą, užuot pasisakius už 88 pakeitimo trečiąją dalį kur e, čia aiškinamos e, įvairios variacijos ir įvairios galimybės. Galbūt formuluotė čia yra tokia nerangi, neaiški ir, ir nuostatos pe, e, persidengia. Ir tai tikrai vienas klausimas iš klausimų, kuris iškils O kompromisas F dėl jautrių grupių, kol mes sutrumpinome definicijas konstatuojamuose dalyse. Ir 66 pakeitimas e, leidžia mums į tai pažvelgti išsameu. Dėl kitų sričių, e, dėl šešto paragrafo buvo nesutarimo ir čia kompromiso nepasiekta. Manau, niekas čia dėl to nenusteps. Ir tai, ką mes turime balsavimo sąraše, yra e, pasiūlyta praleisti šią pastraipą. Jeigu ir yra galimybių pasiūlyti pakeisti tai kom nors kitu. Dar vienas klausimas ir būtų smagu išgirsti komiteto narių nuomonę, kai mano pranešime kalbama apie minimales pajamas. Čia kalbame apie tinkamą e, paramą prie gaunamų pajamų. Ir Čia buvo komisijos formuluotės pagristos įvairiais dokumentais. Čia nebūtina e, keisti tekstą. Vienas iš pakeitimų e, pateiktų jau jame yra tam tikri pakeitimai ir nebūtina pakeisti vieną formuluotę kitą. Pavyzdžiui, penkt penktoje, šeštoje pastraipoje. Manau, pakeitimas 44 yra labai naudingas ir padeda apibriežti tai, kas turima galvoje, e, sakant, pakankamos pajamos. Tačiau tai tai yra trumpa kompromisų apžvalga. Šiek tiek čia skiriasi tos, kaip minėjau, minimalių pajamų apibrėžimas nuo komisijos teksto. Taigi, dar kartą norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą su komiteto nariais, kurie padėjo labai vaisingai dirbti šiuo klausimu. Ačiū Jums. Ačiū. Prieš pereidamas prie norinčių pasisakyti sąrašo, Yra norinčių daug pasisakyti ir daug svečių turime iš Tarptautinio darbo komiteto ir kitų tarptautinių organizacijų. Sveikiname mūsų svečius. Pone Lin, po to ponas Bušilmasijus. Yes, Ačiū. Norėčiau padėkoti Džin už bendradarbiavimą ir už tai, kad pasakėte, jog paremsite visus pakeitimus, kuriuos pateikiau. Vienintelis nuomonės skirtumas, kuris dar lieka, yra minimalios pajamos. Pasisakau už minimaliasias pajamas, kaip jau žinote, kurios nustatytos valstybėse narėse ir manau, kad tai turėtų būti palikta valstybių narių kompetencijai. Man kyla sunkumas dėl to, kad E, tai vadinasi konkrečiai minimalios pajamos ir kad buvo kalbam apie direktyvą dėl minimalių pajamų. Bandžiau įtikinti visas valstybės narės nustatyti savo minimalių pajamų e, lubas. 34 pakeitimas, man atrodo, e, yra paremtinas, nes jame nesakoma, kad reikia nustatyti ES lygio e, minimales pajamas. Tačiau jame sakoma, kad reikėtų jas nustatyti valstybėse narėse. Ir tai padėtų užtikrinti, kad žmonės netekę darbo gautų vis tiek tokias pajamas, kurios leistų jiems išlikti vir, virš skurdo ribos. Taigi, mano nuomonė, reikėtų paremti tą pakeitimą. Ir galbūt reikėtų susitelkti ties šiuo pakeitimu, o ne tiek galvoti apie ES lygį. Todėl, kad svarbu, kad čia pasiektume kaip galima daugiau sutarimo. Tas pats pasakytume dėl antidiskriminacinių klausimų. Manau, kad labai svarbu, jog kai žmonės yra atskirti nuo įvairiausių gyvenimo aspektų, ar dėl neįga, neįgalumo, dėl amžiaus ar lyties manau, ir kaip žinote, tai įtraukiau į visus panašius pranešimus, tai yra užtikrinti, kad visi su visais būtų elgiamasi taip pat ir kad niekas nebūtų išskirtas nuo galimybės gyventi pagal atitinkamus minimalius standartus ir kad turėtų prieigą prie, prie tų paslaugų ir dalykų, prie kurių turi prieigą ir kiti. Ačiū. Ačiū dabar ponas Bushil Matthews, o tada ponė Panitopolas. Ačiū pirmininkė. Mano frakcija taip pat pasisako už tai, kad valstybės narės nustatytų minimalų pajamų e, ribas, o ne už tai, kad ES diktuotų, nes vis tiek taryba tam nepritars. Tačiau Man kyla viena konkreti mintis, nors žinau, kad džin nepatinka žodiniai pakeitimai, jie tikriausiai mm, nepasisakys už tai. Bet vis dėlto, kompromiso B dalyje, kur kalbama apie ES pagrindų direktyvą, sakinys, kuris prasideda, pabrėžia, kad buvo padaryta pažanga dėl paslaugų įsipareigojimų. Na, čia man nekyla didelių sunkumų su šiuo klausimu, bet e, vis tiek norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, nes pirmoje sakinio dalyje pabrėžiama, kad pro, pro, progresas jau yra padarytas šioje srityje ir tai yra jau fakt, kad, kad reikia daryti pažangos, reikia siekti pažangos. Ir tai yra faktas, tačiau nepateikiama kaip faktas, kad atsakymas į tą faktą būtų atitinkamos programos. Taigi siūlyčiau formuluoti pirmąją šio sakinio dalį kaip ir, kaip ir yra, bet po to, kai daroma nuoroda į bend, bendro pobūdžio paslaugas, kad geriausia būtų nustatyti Europos, pagalvoti apie ES pagrindų direktyvą. Taip pat siekiant išvengti pirm, nesupratimų pirmoje sakinio dalyje. Reikėtų pakalbėti ne tik apie įsipareigojimus, bet ir teisės. Įsipareigojimai yra, priklauso tiekėjams, o teisės tiems, kas gauna tas paslaugas, tai čia reikėtų negadinti pagrindinės žinios, bet įnešti tam tikrų paaiškinimų. Ačiū. Pone Panietopolus ir tada Lanker. Prašau, Panietopolus. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Žinoma, aš sutinku su pranešėja, kad tai yra labai svarbi tema, svarbus dalykas iš darbo rinkos išstumtų žmonių įtrauktis e, reikalauja bendros pozicijos. Ir kadangi turime Europos programą prieš e, skurdą, tai turėtume nusiųsti Europos piliečiams signalą, kad tikimės to paties tikslo. E, tačiau kai kur tekstas yra per daug, e, per daug žodžių, per daug formuluočių. Kadangi direktyvoje jau yra kai kurie dalykai aptarti ir mes vėl juos kartojame, pavyzdžiui, kova su narkotikais ar su smurtu vietų namuose. Manau, tokiu būdu mes tiesiog pražiopsome pagrindinį e, tikslą dėl minimalių pajamų, dėl bazinių pajamų. Europos parlamento pranešimas dėl kovos skurdu, pabrėžė, kad svarbiausia yra ne vien tik pajamos, bet ir kiti dalykai kaip e, galimybė gyventi orų gyvenimą. Ir pajamos yra tik tai vienas to veiksnys. Čia negalime pasakyti, kad pasiekėme savo tikslų, todėl ir kalbame apie pakankamą finansinę paramą, kaip ir taryba. Taigi, manau, turėtume naudoti tuos pačius žodžius, kad pasiektume tų pačių tikslų. Valstybė narė privalo suteikti pakankamą finansinę paramą remdamėsi savo taisyklėmis o neremdamasi direktyva, kaip minėjo ponas Bushų Matthews. Ir jeigu mums tai nepavyks padaryti, tai manau, kad mums nepavyks aktyviai įtraukti tų žmonių išstumtų iš darbo rinkos. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad turėtume peržiūrėti tekstą ir išbraukti nereikalingus pakartojimus ir vengti pernelyg daug kompromisų. Pavyzdžiui, mokymas ir ūktimas. Tai yra valstybių narių prerogatyva. Ačiū. Het woord gevraagd om aan Jean uh, te vragen. Labai ačiū, pirmininkė. Norėjau pakalbėti apie tai, koks yra Jane požiūris į minimalų uždarbį. Bet tai jau išspręsta, nes viename pakeitime apie tai kalbama, 34 pakeitime, taigi norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad čia kalbama apie valstybę narių kompetenciją. Taigi valstybės narės pačios gali spręsti minimalaus atlyginimo klausimus ir nėra klausimo, kad bendrijos lygių tai būtų svarstama. Svarbu tai, kad galų gale baigtųsi tos diskusijos, kaip spręsti minimalaus atlyginimo klausimą. Pone Panajotoplos visai buvo teisi kalbėdama apie skurdą. Minimalios pajamos pataisoma kalbėtoja ne. Aš kalbėjau apie pajamas, taip. Tai, kad valstybės narės pačios turi nustatyti minimalės pajamas. Tai, tai niekada nebus e, sutarta dėl šio klausimo europinėme lygmenyje. Mes turime aiškiai apibrėžti, kokios pajamos užtikrina orų gyvenimą. Ir aš sutinku su pone Panajatopolos, kad skurtas priklauso ne vien nuo pajamų. Tai yra galimybė naudotis nemokamomis, nemokamomis paslaugomis yra labai svarbus dalykas. Ir jei žmonės negali gauti iš vis atlyginimo, tai tas žmogus niekada neturės galimybės išbristi iš skurdo. Taigi, pirmininkė, ačiū. Ačiū Jean Lambert už bendradarbiavimą priimant kompromisus. Tikiuosi balsavimas pavyks gerai. Prieš suteikdamas žodį E, kolegai, tai pasakysiu, kad švedų kalboje e, čia taip pat painu dėl minimalių pajamų ir minimalaus atlyginimo, nes švedų kalboje tai yra visiškai skirtingi dalykai. Atlyginimas, atlyginimus nustato socialiniai partneriai, o minimalias pajamas ar minimalų, prinima, e, minimalų pragyvenimo lygį nustato socialinis įstatymas. Todėl tai e, yra labai skirtingi dalykai. Ir čia yra tam tikra painiava, bet tai yra didžiulis skirtumas, tai norėčiau pasakyti. Gal galėčiau pasakyti, paaiškindama, kad čia buvo kalbama apie minimales pajamas, ne minimalų atlyginimą. Čia buvo gal būt nesusipratimas. Turime galvoje minimalios pajamos. Prašau, ponė Cima. Minimalių pajamų ar atlyginimo klausimas, jo aptarinėjimas labai ilgai. Nekalbant ir apie šį pranešimą, priminsiu diskusiją pradžioje, kai pradėjome šį pranešimą aptarinėti, kai vienas kolegų sakė, kad mes vis kartojame tą patį ir nepasiekėme jokio judėjimo į priekį. Kažkas paklausė, kam reikalingas toks pranešimas. Aš pritariau šiam pranešimui ir padėkojau Jean Lambert už jos atliktą darbą, pabrėždama, kad mūsų komitetas turi pabrėžti savo poziciją tam tikrais klausimai, klausimais. Aišku, Nereikia visko kartuoti vėl ir vėl. Tačiau yra dalykų, kurie nėra įsitvirtinę Europos politikoje, yra dalykų, dėl kurių reikia kovoti. Ir juos reikia įtraukti į pranešimą ir paminėti juos čia. Todėl aš pateikiau pakeitimų kad e, tuo sakančių tai, kas dviejų trečdalių e, dauguma jau patvirtinta plenarinėje sesijoje. Dėl tos painiavos, dėl minimalių pajamų ar kažko tai dar labai aiškiai reikia pasakyti, ką mes čia turime kalboje. Reikia labai aiškiai pasakyti, kad minimalus atlyginimai ir minimalus socialinės apsaugos lygiai yra nacionalinės kompetencijos dalykas ir nacionalinės e, valstybės narės pačios sprendžia, kaip tai turi būti padaryta nacionaliniu lygiu. Kita vertus, turime aiškiai pasakyti, kad e, minimalių atlyginimų ar socialinės apsaugos E, sistemos neužkirs kelio žmonėms atsidurti skurde. Taigi reikalingas kokybiškas kriterijus, kokybinis kriterijus, kuris aiškiai pasakyti, kad kalbame apie pajamas ir apsaugą nuo skurdo. Taigi Europos lygių mums reikia kartoti, kad reikia tokių standartų, kad žmonės būtų apsaugoti nuo skurdo. Taigi mes galime kalbėti apie tam tikras ribas, kai kalbame apie minimalų atlyginimą, tai yra 60 procentų namų ūkių pajamų vidurkio, o taigi atlyginimas yra susijęs su 60 procentų atlyginimo. Aišku, tai yra nacionalinių lygių sprendžiamas klausimas, tačiau galime suprasti dėl skurdo apibriešties. Ir tai galima įtvirtinti šiame pranešime, kad pasiektume tai, ko mums reikia mažais žingsneliais. Žinoma, komisija gali aiškinti, kokius tikslus į kelią, kaip ketina kovoti su skurdu ir daryti tai per atvirą koordinavimo metodą, kad kad tai atitiktų mūsų politiką. Taigi mes galime pritarti ir valstybių narių lygių atliekamiems veiksmams. Todėl visi mano pakeitimai iš esmės kartoja tai, ką jau esame aptarę šiame komitete ir kas yra e, patvirtina balsuojant parlamente dviejų trečdalių balsų daugumą. Ačiū, ponia Tomaševska. Ačiū. Pone pirmininkė, noriu pakalbėti apie tai, ką, apie ką kalbėjo ponė Cimer. Paskatos mm, minimalių pajamų reguliavimui valstybės narėse yra gera mintis, tačiau daugelėje šalies, šalių yra reglamentuojamas minimalus, minimalios pajamos, nes valstybės narės tai reglamentuoja ir vienas iš aspektų yra, kiek vienam asmeniu šeimoje tenka pajamų, kad būtų užtikrintas orus šeimos pragyvenimo standartas. Na, manau, kad turėtume siekti patvirtinti pagrindų direktyvą, kaip ir, kaip pavyzdžiui, socialinėje hartijoje apibrėžiami dalykai. Ir kad būtų galima kalbėti ar apie pajamas vienam gyventojui arba susijantai su vidutinėmis pajamomis šalyje. Ir tai būtų labai panašu į tai, ką sakė ponė Cimer. Ir būtų panašu į tai, kas kalbama 46 pakeitime. Aktyvus e, dalyvavimas darbo rinkoje yra svarbus. Negali sakyti, kad oriai gali gyventi, jeigu negali uh, E, išlaikyti savo šeimos iš gaunamų pajamų. Labai ačiū. Ačiū. E, tuomet žodį suteiksiu poniai Lambert, kad apibendrintų diskusiją. Uh, ačiū pirmininkė, taip pat labai dėkoju visiems nariams, kurie prisidėjo prie diskusijos. Iš tikrųjų buvo iškeltos labai įdomios mintis. Keli žodžiai dėl kompromiso B. Kadangi tai yra kompromisas, tai nėra vien tik mano sprendimas, tai yra ir kitų sprendimas, kurių pakeitimai įtraukti į tą kompromisą. Manau, kad net ir Filipo žodinis pakeitimas galbūt nebūtinai atsižvelgia į pirmąją, į pirmąją to kompromiso dalį, tačiau galime tai dar panagrinėti. Kalbant apie valstybių narių vaidmenį ir komisijos veiklą, man atrodo, nekyla bejonių, jog valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų nustatytos tos ribos ir už, kad būtų užtikrinta, jog būtų išmokėti pinigai. Net ir tarybos rekomendacijoje Tai yra pasminkščiausias teisės aktas. Net ir toje rekomendacijoje įtraukta komisija, būtent nuostatoje, kad jie taip pat dalyvautų tų gairių nustatėme. Taigi skirtumas nėra daromas absoliutus, tačiau pagrindinė atsakomybė gula ant valstybių narių pečių ir aš galiu numatyti šeštosios dalies likimą dėl pagrindų direktyvos, na, bet visą laiką nepake, nepakenkė pabandyti ir iškelti idėjas ir pažiūrėti, ar jos išliks ar nuskęs. Tačiau aišku, kad visi sutarė dėl to, kad žmonėms turi būti užtikrinamas namos pakankamos pajamos, kad jie nenugrimstų į skurdą. Uh, Taip pat norėčiau pasakyti dėl mokymų dimensijos. Valstybių narių kompetencija yra jo teikimas, tačiau tai tokie instrumentai kaip Europos socialinis fondas taip pat galėtų čia suvaidinti vaidmenį, bent jau numatant e, mokymo kryptį, kryptį mokymų, kurie finansuojami iš ES fondų. Mes juk taip pat nustatome prioritetus ir mums rūpi, kur patenka ESF pinigai. Taigi atrodo, kad jau paaiškėjo, jau, jau, jau darosi aišku, kur linksta didžiosios daugumos nuomonė dėl kompromiso, bet tačiau vėlgi pabrėžiu, kad tai nėra mano vienos sprendimas. Ačiū. Ačiū. Tuomet šiuo klausimu balsuosime rytoj, diskusija baigta. Aštuntas ir devintas darbo tvarkės punktai e, jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencija ir fakultatyvinis šios konvencijos protokolas. Pro, pone Jeleva, prašau, žodis jums. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimus, ypač dėkoju šešėliniams pranešėjams. Dar sėki norėčiau pabrėžti, kad tai yra pirmoji Jungtinių tautų žmogaus teisų konvencija atvira Europos bendrijoms, kad jie prisijungtų ir formaliai patvirtintų tą konvenciją. Ir mano nuomonė tai, yra unikalus pirmasis žingsnis. Galiu Jūs patikinti, kad man darbas žmonėms ir su žmonėmis turinčiais negalę nėra kažkoks popierius, bet ir, taip pat ir gilus asmeninis įsitikinimas. Dabar turime septynės šali, šalis, kurios ratifikavo Junktinių tautų konvenciją ir prisijungė prie fakultatyvių protokolų. Tai yra Austrija, Ispanija, Vengrija, Slovenija, e, Švedija, Vokietija ir Italija. Paskutinė prisijungia kovo trečią dieną. Su pranešimu nėra jokių problemų. Ir abiejose dokumentuose mes tiesiog sakome, kad parlamentas patvirtino konvencijos išvadas ir protokolo išvadas, tačiau, kad pabrėžtume, aptartų klausimų svarbą. Mes, pat, sukūrė, mes parengėme rezoliucijos pro, projektą. Dėkoju visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimų. Dabar nematau jokių galimų problemų. Tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pakeitimus, kurie yra susiję su išlygų atsiemimu dėl ginkluotųjų bendrijos pajėgų. Tai yra trečiasis pakeitimas. Tiems kolegoms, kurie pateikė tuos pakeitimus, parašiau, prašydama iš naujo apsvarstyti juos. Ir priežasis yra ta, kad po tam tikrų pasiaiškinimų dabar pati galiu paaiškinti kolegoms, kad raginimas atšaukti tą išlygą galėtų sąlygoti tai, kad reikėtų keisti 78 direktyvą kad ji atitiktų Junktinių tautų konvenciją. Man buvo paaiškinta, kad jeigu 78 direktyva būtų keičiama, tai, būtų, tai kiltų labai daug sunkumų ir sulėtintų, o gal net ir sustabdytų konvencijos prieimimo procesą. Tai yra viena pastaba ir jaučiausi pareigota jums tai paaiškinti. O galiausiai norėčiau visiems kolegams dar sėki padėkoti, taip pat mūsų komiteto sekretoriatui, už labai produktyvų bendradarbiavimą. Ačiū. Ačiū, ponė Jeleva, žodis laisvas. Niekas nepareiškia noriu pasisakyti. Pone Lin, prašau. Ačiū. Ačiū už tą sunkų darbą, kurį nudirbote ir ačiū už glaudų bendradarbiavimą. Kažkas mojavo čia, atsiprašau. A, kaip žinote, aš esu šio pranešimo šešėlinė pranešėja ir aš manau, kad teisės aktas, tiksliau pranešimas tikrai pavyko ir sutinku su jumis, kad jeigu mes pradėsime vėl nagrinėti dėl 78 direktyvos atšaukimo, tai mums neišeis e, patvirtinti jungtinių tautų konvencijos labai greitai. Ne dėl to, kad aš esu visiškai prieš tačiau manau, kad vertėtų nubalsuoti už tai ir užtikrinti, kad e, tie, kurie e, greitai neratifikavo, tai žinome, kad tie, kurie sparčiai neratifikuoja, jie paprastai dėlse E, uždelsė visą procesą. Taigi dar kartą ačiū Jums už darbą ir dokumentas yra tikrai puikus. Ačiū. Prašau, Ryja. Aš neturiu čia dėl ko prieštarauti, tik tai pasigėdau vieno dalyko. Kiek pamenu, e, penktojo dešimtmečio pabaigoje buvo Junktinių tautų konvencija, kurioje e, buvo nustatyta būtina e, neįgaliųjų kvota, kuriuos reikėjo įdarbinti veis, versle. Štai 47 metų konvencija. Tai man labai įdomu, ar šios kvotos dar galioja. Gal kas nors galėtų mane informuoti apie tai. Nežinau, sako pirmininkas. Tai prašau, Richard Howitt norėtų pasisakyti. Atsiprašau, kad aš vėliau prisijungiau Norėčiau padėkoti pranešėjai ir pakalbėti apie pakeitimus. Visų pirmiausia, 11 pakeitimą, kuris pateiktas čia Europos parlamente siekiant e, reaguoti greitai jungtinių tautų konvenciją. Mes nuo pat pradžių skatinome e, konvencijos ratifikavimą ir atkreipėme dėmesį, e, kad valstybės narės kuo greičiau pasirašytų ir ratifikuotų šią konvenciją. Ir čia yra pavojus, kad e, daugelis tvirtina, kad jau tai yra padaryta. Ir šio, šių diskusijų e, paviešinimas yra labai svarbu. O, na, o dėl, dėl 13 pakeitimo, dėl diskriminacijos, e, tai yra labai jautrus klausimas, tačiau nėra daugelis neįgaliųjų daugelį metų jaučia, kad jie yra švietimo sistemoje e, diskriminuojami. Tačiau todėl labai teisinga būtų čia priimti antidiskriminacinės nuostatas konvencijoje. Ir aš tuo, to ir siekiu 11 pakeitime. Dėl 15 e, pakeitimo, jei komisija prisijungs prie šių diskusijų ir, ir sulauksime jos atsako, tai konvencija bus reali ir bus konkreti ir mums reikės užtikrinti, kad e, šie principai būtų visiškai taikomi ir darbo reikalų generalinis direktoratas. Kalbama apie visų ES politikų peržiūrą, užtikrinant, kad būtų imtasi visų būtinų e, patvarkymų, kad būtų suderinta su šią konvenciją. Ir aš kviečiu prisijungti prie šios veiklos, todėl turime ryštingai pasiryšti, kad įgyvendintume savo politiką ir galiausiai šiame pranešime nematyti kai kurių dalykų 16, 16 e, pakeitime E, kalbama apie nepriklausomas neįgaliųjų organizacijas ir nepriklausomas institucijas, e, kurios kontroliuoja šių nuostatų įgyvendinimą. Štai kas e, slypi po šiuo klausimu ir tai yra susijęs su valstybių narių prerogatyva. Pre komentaras, kurį išsakė pranešėja. Ne, tai šitas klausimas yra labai svarbus ir mums svarbu, kad ši konvencija būtų patvirtinta bendrijų lygmenyje ir mes e, laikytumės, e, laikytumės e, šių principų ir juos įgyvendintume. Ačiū. Tai buvo paskutinis norėjęs pasisakyti, tuomet žodis poniai Jelevai, kad apibendrintų diskusiją. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš e, džiaugiuosi, kad e, kolegos komentavo pranešimą. Dar kartą noriu padėkoti visiems už vertingus pataisimus ir už tai, ką jie pasakė, pritardami mūsų e, įsipareigojimams neįgaliems asmenims ir taip pat pritariant Junktinių tautų konvencijai. Aš visiškai sutinku kad dabartinė įgyvendinimo būklė tos konvencijos ir fakultatyvaus e, protokolo yra labai svarbus. Labai svarbu taip pat pasiūsti signalą iš savo diskusijos, dirbant čia parlamente, visoms, kito, visoms kitoms valstybėms narėms, kaip galim greičiau ratifikuoti konvenciją, tai yra fakultatyvų protokolą nes tai yra dokumentas, kuris yra susijęs su te, negaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimu, užtikrinant tų negaliųjų teisės. Man malonu, kad pasiekėme kompromisą dėl paties teksto, siekdami paskatinti valstybės narės ratifikuoti konvenciją visą konvenciją ir taip pat prisijungti prie fakultatyvaus protokolo. Aš sutinku su pono Hoito komentaru ir noriu jį patikinti, kad mes iš tikrųjų pritarėme jo praneš... pakeitimui numeris 15. Manau, kad ankstesnėse diskusijose aiškiai buvo pasakyta, kad dabar turime susitelkti e, į darbą ties direktyva dėl protokolo ir konvencijos ir pasiūsti aišku signalą. nesistengiant įtraukti į diskusijas kitų temų, nes pakartosiu dar kartą, kiek tai susijęs su 78 direktyva, Tai tai tikrai e, sulėtintų e, ratifikavimo, protok... E, ratifikavimo procesą. Dėkoju dar kartą. Tikrai pasiekime didelę sudarimo laipsnį ir didelė dauguma pademonstruos neįgalėsiams ir jų organizacijoms, kad mes iš tikrųjų remiame šią jungtinių tautų konvenciją. Tai yra labai svarbu Europos rinkimų išvakarėse. Ir tai parodys, kad mes norime Europą priartinti prie piliečių. Ši piliečių grupė kenčia daugelį valstybių narių ir šis signalas todėl yra labai svarbus. Labai ačiū. Ačiū. Tuomet skelbiu šiuo klausimu diskusiją baigtą. Tiek dėl konvencijos, tiek dėl fakultatyvinio protokolo. E, balsuosime rytoj. Tuomet perėsime prie kitų dviejų klausimų, kurie yra e, labai glaudžiai susiję. Visų pirmiausia, socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo vienuoliktasis priedas. Žodis prašau poniai Lambert. Ulvi Anekės. Ačiū pirmininkė. Kaip tikriausiai žinote, įgyvendinimo tvarka e, yra numatyta 88304 reglamente dėl socialinios apsaugos sistemų koordinavimo. Ir dabar jau pagaliau atrodo, ši sistema pradės veikti. Joje taip pat numat, bus elektroniniai informacijos mainai, taigi mes bent jau tiksliau komunikuosime ir greičiau komunikuosime informaciją nei dabar. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, tiems, kas pateikėte pakeitimų už jūsų bendradarbiavimą. Nes jeigu rytoj balsuosime už kompromisinę rezoliuciją ir kompromisinius pakeitimus, tuomet antrojo svarsimo metu galėsime pasiekti sutarimą su taryba. Ir aš iš tikrųjų labai dėkinga už dėrybų metu man parodytą paramą ir džiaugiuosi, kad žengtas dar vienas žingsnis į priekį. Kalbant apie pakeitimus, kuriuos pateikė, pači, pateikiau aš pats, pati ir kiti nariai, na, dabar mums reikia pagalvoti apie laiko terminus. Ne viskas, ko tikėjomės, tačiau labai, daug, į labai daugą buvo atsižvelgta reglamente, kuriame numatomos valstybių narių sistemos ir neleidžia mums jų taip suderinti, kad jos galbūt geriau funkcionuotų. Tačiau bent jau dabar turime F ir C kompromisus 3.3 straipsnėje ir š, šeštoje A konstatuojamoje dalyje. Valstybės narės dabar turės laikytis savo terminų, žinome, kad jos anksčiau to nedarė, taip pat dabar yra rekomendacija numatyti joms pareigą reaguoti į informaciją ar sprendimus priimtus atskirų individų ar institucijų. Man atrodo, tai yra pati stipriausia rekomendacija, kurios galėjome ir pasiekti. Jis skirta toms valstybėms narėms, kuriuose dar nėra tam tikrų grafikų numatyta. Taip pat buvo 11 pakeitimas 86 straipsnė pirmoje dalyje reikalavimas, kad reikėtų peržiūrėti įgyvendinimo reglamento įgyvendinimą ir informuoti, ar buvo patobulinti laiko terminai informacijos apsikeitimui. Taigi atrodo, kad dabar bus lengviau palyginti, ar situacija gerėja ar ne. Kalbant apie informaciją, kuri e, skirta individams ir susijusiems asmenims. Manau, kad čia parlamentas nurodė tam tikrų labai naudingai priminė, kad komunikacija čia yra ne tik tarp institucijų, bet ir tarp individų. 21 konstatuojamoji dalis kalba apie, atsižvelgia į šeštąjį pakeitimą, kurio, kuriame numatomos kategorijos, kad ką mes turime omenyje, kai kalbame apie susijusius asmenis. viso, viso plataus apibrėžimo negalima buvo inkorporuoti, tačiau dabar bent jau yra nuoroda 21 konstatuojamoje dalyje. 31 klaus, e, straipsnėje taip pat kalbama apie įsipareigojimą teikti informaciją ir užtikrinti vartotojų draugiškas paslaugas. Tai buvo svarbiausi dalykai, apie kuriuos norėjome, kad plačioji visuomenė žinotų. Uh, Mes taip pat suradome sprendimą klausimui dėl informacijos, kuri teikiama komandiruotėms darbuotojams. Ir jiems taip pat turėtų būti pateikiama kopija informacijos apie teisės aktus, kurie galioja e, toje šalyje, iš kurios jie komandiruoti ir toje šalyje, kurioje, į kurią jie komandiruoti. Dabar pasiūlymas e, yra susijęs su 15 straipsnio pirma dalimi, kurioje kaip tik ir kalbama apie komandiruotus darbuotojus. Dabar vyksta diskusijos su taryba. Ir iš tikrųjų, čia visai būtų naudinga turėti tokią nuorodą, kad būtų daroma aiški nuoroda į, į, į tą problemą. Na, bent jau Mes bandome spręsti tas problemas. Čia yra labai mažas žingsnelis į priekį, kalbant apie komandiruotus darbuotojus, tačiau bent jau apibriežti susiję asmenys, kaip minėjau, 21 konstituojamoje dalyje. Taigi bent jau jie žinos, kas vyksta ir jie žinos, ar informacija keičiamasi ar ne. Taigi, norėčiau Na, kai kurios frakcijos jau pasakė, kad yra pasiruošusios visiškai pritarti kompromisams, kuriuos susidėrėme taryboje ir tikiuosi, kad tokia išliks ir šio komiteto tiek parlamento pozicija, kai galiausiai balsuosime dėl šio dokumento po visų šių metų. Ačiū. Tuomet e, žodis ponui Jan Kremers. Ja, voorzitter, eh, ik zou bijna... In... Gerbiamas pirmininkė. Mes čia dirbome ranka rankon. Tačiau pirmiausia techninis komentaras e, iš mano srities. Čia e, antraštė ne visai sutampa. Tie du klausimai buvo apjungti. Čia turėtų būti kita antraštė. Ir kad būtų aiškiau, kas dėl džin pranešimo, tai mums puikiai pristatė tą kompromisų apžvalgą. Ir buvo pristatyti tie nesklandumai, tie rūpešiai, su kuriais mes susidūrėme. Ir e, jau pirmojo svarstymo metu atrodė, kad e, bus įgyvendinimo procedūra, nes bus aptariama administravicija ir administravimo klausimai. E, įvairūs pakeitimai padėjo įnešti šiek tiek aiškumo iš socialistų frakcijos pusės. Mes tik tai galime pritarti ponios Jean Lambert pranešimui. Ir čia yra tam tikras persislinkimas dėl informacijos. pasikeitimo informacija terminai tarp e, tėvinės ir tos šalies, kur darbuotojas dirbs. Čia turėtų būti aiškesnė logika. Visų pirmiausia, siūlėme kompromise 15 straipsniui ir čia buvo pasiektas patobulinimas. Na, o kas dėl mano klausimo dalies, tai praėjusio susitikimo metu pasakėme, kad pasiekėme kompromiso, nors buvo nuomonių e, netitikimo dėl trečio priedo, kur tai, kai kurios valstybės narės norėjo išlygos susijusios su e, iš ankstinių priedų atšaukimu, nes kai kurios, norėjo, kai kurios valstybės narės norėjo išlygos, kad kai kurie priedai būtų atšaukti. Todėl e, diskusijos buvo sudėtingos, kokie būtų tų priedų, e, kokios būtų pasiekmės ir mes nutarėme, kad norėtume peržiūros po penkerių metų ir reikėtų kelti aiškesnius reikalavimus, e, kuriuos turėtume kelti po tos peržiūros. Kalbama apie dažnį, apie apriepti ir panašiai. ir gali būti, kad šie priedai bus išbraukti dar iki peržiūros. Taigi galėtume užbaigti spręsti šį klausimą ne šią savaitę, o kitos plenarinės sesijos metu ir tai yra didelė pažanga. Ačiū. Tuomet, ponė Stauner ir ponia Juknevičinė. Prašau, ponia Stauner. Ja, ich kann es ganz kurz machen. Ich möchte mich herzlich bedanken. Kalbėsiu trumpai, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už vaisingą bendradarbiavimą. Ir turiu pasakyti, kad uh, C ir F kompromisams pritarėme, nes juose buvo atsižvelgta į mums nerimą kėlusius dalykus. Taip pat pranešėjas sakė, kad F yra susijęs su valstybėmis narėmis, kurios neturi numačiusios e, grafiko pranešimams. Reikia, kad jos numatytų tokią galimybę ir tokiu būdu atsižvelgta buvo į mūsų į mūsų nuogastavimus. Taigi mes padarėme viską, ką galėjome ir ką turėjome padaryti. Ačiū už tai ir visiškai pritariu tiems kompromisams. Ačiū. Dabar ponė Juknevičiane. Aš taip pat norėjau padėkoti e, Žin e, e, Lambert už labai gerą organizavimą darbo ir labai konstruktyvų darbą kartu su komisija ir taryba. Ir iš tikrųjų aš tik dar norėjau kartą patvirtinti, ką ponė Lambert jau paminėjo, kad politinės grupės ir mano politinė grupė tikrai palaikys kompromisinį tekstą, aš jau atsakiau raštu, kad, kad mes pritarėm tam kompromisai, kuris buvo pasiektas Tik tiek norėjau dar priminti savo kolegoms, kad iš tikrųjų šis dokumentas yra nemažiau svarbus negu ši, kiti šiandien diskutuoti, kaip ir globalizacijos fondas, pavyzdžiui, kad tai yra dokumentas, kuris yra skirtas konkrečiai žmogui, tai yra jo socialiniai apsaugai. Ir atiduodant į rankas šalims narėms iš tikrųjų labai svarbius klausimus, tai yra tokius kaip atsakyti žmogui laiku apie jo socialinės teises vienoje arba kitoje ES valstybėje. E, kitas dalykas – koordinuotis tarp valstybių narių <clears throat> vieno ar kito atvejo žmogaus, konkretaus žmogaus atvejo klausimu. Aš manau, kad tai yra didžiulė atsakomybė šalims narėms ir e, perėmimas šio dokumento į šalis narės, savalaikis perėmimas, aš manau, bus labai svarbus ir todėl pritariu tiems pasiūlymams, kurie sako, kad Europos komisija turi prižiūrėti ir pateikti lyginamąją ataskaitą, kaip, kaip yra pritaikoma, kaip yra koordinuojamos socialinės apsaugos sistemos, kurios yra gyvybiškai svarbios žmogui. Ir todėl dar kartą noriu pasveikinti ponę Lambert, priimant šį tikrai labai svarbų dokumentą, kurį mes galime pasakyti, kad ir Europos parlamentas kartais dirba tiesiog žmogui. Ačiū. Pana Oimenroiton. Gerbiama pirmin, gerbiamas pirmininkė, norėčiau pasakyti vieną dalyką. Pamenu, kad 97-98 metais buvo konferencija dėl e, dėl supaprastinimo ir šis procesas užtruko 10 metų. Tai yra labai svarbu daugeliu žmonių e, ir labai svarbu tai, kad mes darome per mažai savo piliečiams. Ir čia yra daug veikėjų susijusių, daug subjektų. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti Džin už tai ir komisijai taip pat. Visiems tiems, kurie dirbo e, nuo senų laikų šiuo klausimu. Darbas tikrai buvo nuveiktas milžiniškas ir jis puikiai pavyko. Ačiū. Tai tikrai darbas nuostabus atliktas. Gal pranešėja norėtų ką nors pridėti? Džin, prašau, gal norėtų ką nors pridėti? Labai trumpai noriu padėkoti kolegoms už jų padėkas. Man atrodo, kad čia buvo kolektyvinės pastangos. Taip pat norėčiau padėkoti sekretoriatui už suteiktą paramą, kaip pranešė, kurią gavau. Taip pat komisijai norėčiau padėkoti. Jūs tikrai e, įtikinote mane, kad ir padėjote e, nu, atlikti darbą, kad e, tai galiausiai būtų šis klausimas išspręstas, taip pat ir taryba, kad gal galia imtųsi veiklos ir pabaigtų šį darbą. Tikiuosi, kad nieko baisaus neįvyks iki rytoj balsa, rydienos balsavime, balsavimo ir pato Strasbūro. Ir aš tikrai pagalvosiu, kaip padėkoti gyviau tiems, kurie kartu dirbo šį darbą. Ačiū abiems pranešėjams. Tikrai rytoj balsavimai turėtų pavykti. Ir ačiū visiems, rytoj balsuosime šiuo klausimu, šiuo klausimu diskusija baigta. Tuomet priejome prie paskutinio darbo tvarkės klausimo. E, koordinatorių posėdis pritarė sekretoriato pasiūlymams Ir dabar dvyliktas klausimas atnaujinta socialinė darbo tvarkė. Pranešėja Silva Peneda, prašau. Pirmininkė, kolegos, pirmiausia noriu padėkoti kolegoms už e, susidomėjimą ir bendrą darbą rengiant šį, nuomon, šį nuomonės projektą. Pateikta beveik 200 pakeitimų ir jie yra panašus į mano e, paties pakeitimus. Ir tai rodo bendrą nuomonę į situaciją, su kuria susidurime. Aš pateikiau 22 pakeitimus, per juos pabandžiau perteikti tos ekonominės socialinės krizės e, poveikį, e, kuris pakerta Europos ir pasaulio pasitikėjimą Aš peržiūrėjau įvairių kitų komitetų ekonomikos, kultūros, moterų teisų, aplinkos apsaugos komiteto pakeitimus. Ir darybos su kolegomis buvo labai konstruktyvios, visi demonstravo puikų bendradarbiavimo, puikia bendradarbiavimo dvasę ir aš esu tikrai patenkintas rezultatais. Iš viso buvo 26 e, pakeitimų, 26 pakeitimai ir 2 žodiniai pakeitimai. Aš pabandžiau pasiekti pusiausviros pranešime, kad aiškiai būtų matomi Europos socialinės programos prioritetai. Dabar norėčiau trumpai pakalbėti apie kompromisus A ir B, kur kalbama apie poreikį poreikį stiprinti Europos socialinį modelį, e, siekti pusiausvėrio, e, ypač kalbant apie sveikatą apsaugos, socialinės sistemas ir išlaidų nemažinimą šioms rytims krizės metu. Taip pat e, reikia, yra poreikis struktūriniams fondams panaudoti valstybės narėse, turime skatinti socialinę įtrauką ir taip pat pasinaudoti pranešimų, dėl e, socialinės atskirties pranešimų formuluotėmis. Kitose mm, pakeitimuose bandoma atsižvelgti į moterų situaciją, e, tų moterų, kurios susiduria su skurdu. Ir čia pabrėžiamas faktas, kad e, tų problemų sprendimas gali padėti spręsti demografinės problemas. Taip pat šeštame kompromise minimas demografinis klausimas Turi būti siekiama tarp partinio sustarimo jautriais klausimais, ypač, pavyzdžiui, e, mokyklos paliekančių mokinių problemas ir taip pat diplomų pripažinimo klausimas, nes tai yra labai svarbu vidaus rinkai. Kompromisai H minimas svarbus klausimas, kad reikėtų įtraukti e, piliečius į e, darbo rinką į kompromisas ir e, kelių politinių frakcijų sutarimas skirtas tam, kad būtų aktyvuojamas, aktyvuojama socialinė politika ir kuriant e, darbo vietas. J kompromisas pabrėžia socialinės rinkos ekonomikos klausimus ir čia panaudojama praneš, kito pranešimo formuluotės, ką kompromisas yra susijęs su darbo rinkomis. L kompromisas sako, kad socialiniai partneriai turėtų aptarti naujas aplinkybės atlyginimų struktūras, kad būtų galima visiems e, gauti daugiau naudos iš pelno. Toliau kalbama apie kilmės šalies klausimus. Nepamirškime, kad klausimai sukelia, krizė sukelia tam tikrų disbalansų įvairiose sektoriuose. Toliau kalbam apie socialinį dialogą, siekiant atkurti e, krizę sukeltą pasitikėjimo trūkumą. Taip pat e, kalbam apie vyrų moterų lygybę. Kitas kompromisas pabrėžia aplinkos politikos svarbą, kuri turėtų prisidėti prie kitų priemonių. Toliau e, kalbama apie tiesioginius ir netiesioginius ekonominės krizės e, poveikius. E, tolesnis pakeitimas yra labai platus ir atspindi susirūpinimą pažeidžiamomis grupėmis. Ketvirtas pakeit, kompromisinis pakeitimas yra susijęs su kitomis kom, rekomendacijomis, e, kurios būtų įtrauktos toliau. Kompromisas apima nuo 80 iki 75 pakeitimų. Tai yra susijęs su pagrindinėmis darbuotojų teisėmis Yra dar kitų palyginti nelabai svarbių pakeitimų, apie kurios galėsime galbūt kalbėti ir to iš ryto. Na, šiuo pranešimu mes norime aiškiai pasisakyti krizės akivaizdoje, to turi imtis veiksmų su pasirežimu, nes mes nenorime, kad krizė pakirstų socialinę taiką ir supratimą, kurios uh, kuriais, kurios patyrėme pasarosius 50 metų. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Trys norintys pasisakyti. Prašau, visų pirmiausia, ponas Kremers. Arba Kretu. Pirmiau, prašau. Doar uh, câteva comentarii generale. Um, mulțumim. Keletas bendro pobūdžio komunikacijos komentarų norėčiau pranešėjui padėkoti už darybų apibūdinimą, darybų eigos apibūdinimą, tačiau ne už rezultatus. Mes remiame visus kompromisius pakeitimus. Mes norėtume vis dėlto pakomentuoti konstatuojamasias dalis kompromisams Ir norėčiau pasakyti, kad nekalbame apie kompromisą tarp politinių frakcijų. Daugelis frakcijų atrodo sutarė dėl pakeitimų. Ir kai kurios politinės frakcijos yra nutarusios paremti pranešimą. Norėčiau paklausti pranešėjų, kodėl EPP B tai negali remti 46 pakeitimo, kuriame reikalaujama gerbti nacionalinius įstatymus ir egzistuojančią struktūrą. Taigi šis pakeitimas yra atmetamas. Da, tuo labiau, kad sakoma, kad tai E, nėra e, teiginys pastraikoje, tai yra konstatuojamoji dalis. Ir norėčiau padėkoti už e, ką tik sudarytą susitarimą dėl 75 pakeitimo. Kalbama, kur kalbama apie socialinės laisvės ir teisės. 65, nuo 65 iki 68 pakeitimo ypatingai norėčiau atkreipti dėmesį. Apgailėstavau, kad negalime pasiekti susitarimo dėl šių pakeitimų. Tačiau manau, kad susitarimas tarp socialistų frakcijos ir pranešėjos yra e, pasiektas, nors nuomonės skiriasi. Esame kritiškai nusiteikę komisijos e, siūlymų šiuo klausimu. E, ir EPP labiau remia e, teisinę struktūrą. Na, o kas dėl 68 pakeitimo, kuris reikalauja ateityje priimti direktyvą, kuri reglamentuotų sritis, kur būtina europinio e, reglamentavimo. Na, O dėl kompromisų susijusių su turiniu, tai turime išlygą dėl kompromiso L. Mes nepritarėme šiam kompromisu ir jo neremsime. Galėtume paremti kitus kompromisus, kurių siūlomus pranešėjus. Tačiau išlygas, savo išlygas dėl klausimų, kuriuos minėjau, e, mes e, išlaikysime. Aš tikiuosi, jūs suprasite mūsų poziciją. Ačiū. Ačiū, sako pirmininkas. Ponas Kremers ir Leidė. Ačiū pirmininkė, nes galiu kalbėti trumpai, nes Gabriela paminėjo nemažai dalykų, norėčiau grįžti prie to, koks šio dokumento gali, poveikis gali būti. Ir norėčiau grįžti prie praėjus metų Liepos antros dienos, kai komisija pateikė socialinę programą, atnaujintą socialinę darbotvarkę. Ypač mūsų frakcijoje buvo nemažai jį kritikuojama, nes mes manėme, kad visas dokumentas, kurį pateikė komisija, buvo per mažai ir per vėlų. Manau, kad neturime daryti tos pačios klaidos, nes manau, kad reikia siekti daug toliau siekiančios darbo atvarkės ir pateikėme nemažai pakeitimų, kurie yra reikalingi tam, kad būtų daugiau esmės iš tikrųjų joje. Kai kurie tų pakeitimų aiškiai mm, nori e, pareikšti apie ketinimus, e, kad, kad mes socialistai norime susijęti e, ta, tos veiksmus, kurie vyksta Europoje su Tarptautinės darbo organizacijos veiksmais. Mes laikėmės Tarptautinėje darbo organizacijoje ir mes kalbėjome apie tai, kad reikėtų pasaulinių lygių, lygių sukurti tam tikrą trišalį trišalę iniciatyvą, kad būtų galima kaip kad galima ambicingesnę programą sukurti. Ir būtent tokios idėjos slypi kai kuriuose mūsų pakeitimuose. Kitas dalykas, kuris ir gal, kurį galbūt sunkiau aptarti čia, yra tai, kad Europoje pastebime socialinę evoliuciją <clears throat> kuri, kurios pradžia buvo vienovė ir, ir įvairovėje, kas reiškia, jog esminė Europos socialinių teisės aktų idėja būtų e, pagarba esamai, esamam reguliavimo e, mechanizmui valstybėse narėse ir kad jis, jį gali sudaryti du svarbus kolektyviniai instrumentai, tai yra darbo teisės akto, aktai ir uh, kolektyvinės darybos ir pastaraisiais metais pastebėjome, kad ta vienybė įvairovėje kaip pradinis socialinės politikos taškas pamažu keičiasi e, į virš nacionalinį požiūrį iš komisijos ir Europos teisingumo teismo pusės. Ir mes manome, kad labai keista, kad ta evoliucija įvyko be aiškios politinės diskusijos. Ir tai suformuluota kai kuriuose mūsų pakeitimuose, kaip nerimas, kuris mums kyla. Ir kad ta būtina diskusija turi įvykti. Trečias pakeitimo elementas yra ryšys su klausimais, kuriuos kėlė komisija pati e, žaliojoje knygoje, bet tolesnių veiksmų nebuvo. Ir mes raginame Ar norime paraginti komisiją per savo pakeitimus organizuoti tokius tolesnius veiksmus, nes žaliojo knygoje dėl darbo teisės yra mm, gerų pastebėjimų, kurios reikia ateityje plėtoti. Taigi čia mūsų pagrindinis tikslas yra sukurti toliau siekiant ambicingesnį pranešimą Europos parlamente, kad dar nemažai darbo reikia atlikti. Ačiū. Ačiū. Prašau, e, Leidė ir tada Kustašų. Ponas Leidė. Pirmininkė, visų pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą ir ypač už tą dvasę, kaip tai buvo atlikta, už kompromisus ir daug teigiamų veiksmų. Esu labai dėkingas. Ir antra, norėčiau pasakyti, kad naujasis aspektas e, prie rengiantis e, vadovų tarybai gegužės pradžioje yra tai, kad Žinoma, yra klausimų, kuriuos galbūt mes jau norėtume matyti gyvendintus, tačiau šis komitetas kalbant apie tas temas, su kuriomis mes dirbome pastaruoju metu, siuntė labai aiškius signalus ir mes turime būti labai atsargus, viską apgalvoti ir nesistengti sugrūsti visko į šį tekstą. Ir tai yra teksto privalumas. Mes neturime per daug sugrūsti į tekstą, nes savo signalą padarysime tik tai painesnį. Ir aš tikiuosi, kad mes galų gale sutarsime E, nes yra labai svarbių klausimų ir aš tikrai dėkingas pranešėjų. Žinoma, ne dėl visų kompromisų sutarėme. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau taip pat prisijungti prie padėkos ponui Penedai. Jis padarė daug, kad būtų priimta pakeitimų ir kompromisinių siūlymų. Jis mėgina pasiekti susitarimo su šešėliniais pranešėjais, kur tai yra įmanoma. Ir tai yra labai svarbi tema. Skurdas yra gėdingas ne tiems, kurie patiria tą skurdą, o mums, politikams, kurie nesugeba su tuo skurdu susitvarkyti. Mes turime skatinti įvairią veiklą. Ir 17 pakeitime aiškiai yra nuoroda į Europos statistiką, kur sakoma, kad 8 procentai e, darbuotojų, dirbančių darbuotojų kenčia nuo skurdo. Manau, kad Kremeris yra, Kremeris yra teisus, kai sako, kai socialinė politika nėra pakankamai užmojinga. Mes turime nuveikti daugiau mes turime pažiūrėti į tuos, kuriems grėsia skurdas, turime atsisukti į e, migrantus. Šiaurės Italijoje, pietų Ispanijoje e, matome atvejus, kurie e, daro mums tik tai gėdą 500 tūkstančių e, moterų atvyksta nelegaliai į Europą kaip sekso e, vergės ir su jomis elgiamasi kaip su vergėmis. Ir mes turime į atidžiau šios klausimus spręsti. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad kai kalbame apie bendrą gerovę ir tai, kad visi turėtų galėti gyventi oriai. Ir jeigu galvojame apie bazinės pajamas, tam tikrą apsauginį tinklą, turėtume vengti iliuzijų. Čia turime spręsti perpaskirstimo klausimus, apmokestinimo klausimus. Todėl manau, kad turime daryti daug daugiau negu vien užimtumo e, problemų sprendimas. Taigi dar kartą ačiū pranešėjui. Ir aš sutinku su ponu Kremers, kad mes tikrai turime daug daugiau nuveikti. Ačiū, sako pirmininkas. E, kadangi nėra daugiau norinčių pasisakyti, žodis pranešėjai, prašau. Uh, uh, E, Ačiū pirmininkė. Bendro pobūdžio pastaba. Aš norėjau, kad tai būtų labai trumpas ir aiškus pranešimas, kuris susitelktų ties svarbiausiais esminiais klausimais. Neturiu nieko, ką galėčiau pasakyti, prieš išsakytus pasiūlymus, tačiau kai mes pradedame pridėdinėti visokių dalykų, baigiame tuo, kad atsiranda tam tikras pirkinių sąrašas ir tada jau nebeimanoma niekur eiti su tuo pranešimu. Buvo paminėtas TDO. E, yra pastraipa, kurioje sakoma, kad ES galėtų daryti daugiau, kad įtakotų pasaulinę darbo tvarkę, TDO veiklą, taip pat žmogaus teisės, pagrindinės teisės. Tačiau, jeigu norite dar pridurti, ką nors prie to, tai tam, kad išsakytumėte dar sykį tą pačią mintį, nežinau, ar tai būtų visiškai naudinga. Nes juk ir taip jau kalbama apie tarptautinės konvencijas darbo srityje. Na, aš ne, nesu prieš tai, bet tada turėsime pranešimą, kuriame bus daug pasikartojimų. Mes norime, kad šiame pranešime didžiausias dėmesys būtų skiriamas prioritetams. Neturiu asmenių prieštaravimų pateiktiems pakeitimams su keletu išimčių. Dar sėki priminčiau, kad čia nesudarinėjame kalėdinių dovanų ar pirkinių sąrašo. Aš neprieštarauju, kad kai, kurie, kai, kai kuriuos iš tų pakeitimų ir jų turinių būtų atsižvelgta, bet e, jeigu viską perneštume į pranešimą, tai tikrai nebūtų naudinga. Galėtume pabandyti kaip nors peržiūrėti šiek tiek tą pranešimą, bet nemanau, kad jame yra kokiu nors esminių problemų sutinku, kad gegužės, vadovų, kad gegužės taryba yra svarbus renginys ir mūsų komitetas galėtų prisidėti prie jos, parengdamas trumpą pranešimą su keliais svarbiausiais punktais. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad taip pat norėčiau sureaguoti į jūsų ponę išsakytas mintis. Taip, Jūs kalbėjote apie socialinę politiką, socialinę apsaugą. Dabar norime pasiūsti žinę, kad nereikia per nelygį išlaidauti. Visi apie tai kalba ir mūsų komitetas turi irgi pasiūsti tokią signalą. Bet dabar turime mobilizuoti kiekvieną turimą priemonę ir sustiprinti socialinę apsaugą. Jeigu vardintume visus tuos instrumentus pranešime ir jų svarbą, tai nežinau, ar būtų labai naudinga, bet esu pasiruošęs su kolegomis tai aptarti dar sykį, bet noriu, kad jisai išliktų šis pranešimas labai aiškus ir trumpas. Ačiū. Tai buvo paskutinis darbo tvarkės klausimas. Norinčių pasisakyti nėra. Šiuo klausimu balsuosime rytoj. Tuomet dėkuoju Jums už parodytą susidomėjimą. Balsavimas rytoj 9 val. Dėkuoju vertėjams. Šios dienos posėdis baigtas.